Dear colleagues, if you could uh, begin. Mėly kolegos, prašom susėsti, mums reikia išnaudoti visą mūsų turimą laiką susitikimui su komisijos nare. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo atvarkę, jeigu niekas neprieštarauja, ji bus patvirtinta. Pirmininko pranešimas, kalbinis režimas Deja, tai vertimo estų, latvių, maltiečių, kruatų ir airių kalbas dėja nėra. Koordinatorių sprendimų patvirtinimas. Ponas Lorenzo Fontana iš e NF frakcijos paskirtas pranešėjų renkti pranešimą dėl tarybos sprendimo projekto patvirtinančio Europolo ir Bosnijos susitarimą tarp, dėl operatinės ir operatinio strateginio bendradarbiavimo. Ar komitetas patvirtina šią koordinatorių rekomendaciją? Taip. Toliau. Trečias klausimas, svarbiausias mūsų posėdžio klausimas. Labai ačiū tiems, kurie atėjo į šį posėdį šiandien Strasbūrė. Norime išklausyti komisijos nuomonę dėl sprendimo tarp dėl bylos tarp Maksimiliano Šrems ir domino apsaugos komisijos na, komisaro. Taigi sveikiname ponę Jurovą, kurie atsakinga už teisingumą, vartotojų ir lyčių lygybės klausimus ir kalbėsime apie Šremso bylą. Ji pakalbės apie LGBTI e, klausimus pabaigoje, bet svarbiausia yra diskusija apie teisingumo teismo sprendimą šioje byloje. Spalio 12 dieną Teisės tarnyba pateikė savo nuomonę dėl e, teismo sprendimo. Taigi šiek tiek informacijos turime, o šiandien išklausysime komisijos narę ir jos nuomonę apie šią bylą. Ir pirmiausia, prašau komisijos narę Jūrovą pristatyti komisijos nuomonę dėl mm, teismo sprendimo, o po to e, komiteto nariai galės užduoti klausimą, dalyvauti diskusijoje. Taigi, Vera, prašom. Ačiū, Klaudai. Ponios ir ponai, noriu padėkoti jūsų komitetui už kvietimą atvykti į šį sustikimą. Man buvo aktualu, kaip galima greičiau pateikti jums informaciją apie žingsnius, kurių įmasi komisija po teismo sprendimo Šremso byloje. Priimto spalio 6 dieną. Kaip jau sakiau, prieš dvi savaitės, man atrodo, plenarijoje sesijoje aš esu pasirengusi jūs nuolat informuoti apie tai. Ir norėčiau paprašyti jūsų paramos sprendžiant kai kurios klausimus dirbant šiuo klausimu. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Plenarinės sesijos diskusija įvyko spalio 14 dieną, kuomet aš jau kalbėjau apie komisijos prioritetus po sprendimo Šremso byloje. Pakartosiu dar kartą tuos prioritetus, nes jie lieka tokie patys. Užtikrinti piliečius, kad asmeniniai duomenys bus saugomi, kai jie perduodami į užsienį, užtikrinti iškumą e, verslui, jeigu jiems reikia perduoti e, duomenys į JAV, kaip tai teisė tai padaryti ir dirbti su duomenų apsaugos institucijomis, kad būtų laikomasi koordinuoto požiūrio ir nebūtų fragmentuota Europos vidaus rinka. Aš taip pat paskelbiau, kad komisija sustiprins darybas su JAV e, dėl patikimos e, sistemos, perdodant duomenis e, transatlantiniu būdu ir aš ketinu dirbti su jumis kartu skaidriai ir partnerystės dvasia. Ir šiandien norėčiau jums papasakoti apie paskutinius įvykius. Tikiuosi išgirsti jūsų žodžius apie tai, kaip jūs galite prisidėti prie šio proceso, ypač rengiantis mano vizitui į Vašingtoną lapkričio viduryje. Po plenarnės sesijos spalio 14 dieną komisija artimai dirbo su Europos e, duomenų apsaugos institucijomis. Ne 29 straipsnio darbo grupėje. Svarbus e, šių e, institucijų vaidmuo buvo pabrėžtas ir teismo. Penktadienį spalio 16 dieną 29 straipsnio darbo grupė paskalė pareiškimą dėl sprendimo pasiekmių, ypač dėl to, kad e, paminėta buvo tai, kad e, vyksta dėrybos dėl saugaus uosto, taip vadinamo, sistemos peržiūros, ypač sprendžiant dabartinę situaciją. Ir e, Europos institucijos raginamos rasti būdų, kaip perduoti duomenis į JAV, laikantis pagrindinių teisų principų. Kai mm, e, dėl verslo veiklos perdodant duomenis, darbo grupė patvirtino, kad kitos e, duomenis, pavyzdžiui, standartinės sutartinės nuostatos ir privalomos įmonių taisyklės gali būti naudojamos, nors duomenų apsaugos institucijos ir analizuos sprendimo poveikį e, toms alternatyvioms priemonėms. Darbo grupė paskelbė, kad jeigu iki 16 metų sausio pabaigos nebus rastas tinkamas sprendimas su JAF institucijomis. Ir priklausomai nuo alternatyvių priemonių vertinimo rezultatų, ES domenų apsaugos institucijos imsis reikiamų žingsnių, e, skaitant gyvendinimo veiksmus. Ir mes džiaugiamės darbo grupės parama Komisija mano, kad verslui reikia maksimalaus aiškumo. Sustikusi su verslo ir pramonės atstovais kartu su vicepirmininku Ansipu ir komisijos nariu Oettingeriu spalio 14 dieną buvo aišku, kad jiems reikia aiškių paaiškinimų ir vienodo teis, šio sprendimo e, interpretavimo. Todėl komisija netrukus pateiks aiškinamąjį komunikatą dėl Šemso sprendimo e, poveikio tarptautiniam duomenų perdavimui. Tačiau tai negali ir neturi pakeisti duomenų apsaugos institucijos darbo, e, vykdant duomenų apsaugos taisyklės. Komisija ir toliau e, rems jų darbą, užtikrinant kad būtų laikomas vienodo požiūrio pagal 29 stra... 20 e, straipsnio darbo grupės e, darbo metodus. Dabar norėčiau pateikti informaciją apie darybas su JAV. Kadangi saugaus juosto principas buvo vienas iš e, saugių būdų perduoti duomenis į JAV, būtina baigti diskusijas su mūsų partneriais JAV dėl sistemos atnaujinimo transatlantiniam duomenų srautui, užtikrinant didesnį apsaugos lygmenį. Tai yra labai svarbu transatlantiniams santykiams ir taip pat svarbu mūsų piliečiams. Turime užtikrinti, kad nauja sistema atitiktų šemso sprendimo standartus. Jau iki sprendimo komisija identifikavo tam tikrus klausimus, kuriuos e, jos nuomonė reikės spręsti peržiūrint e, saugaus uosto sistemą pagal 13 metų rekomendacijas. Pagal sprendimą mums reikia daugiau patikslinimų iš JAV partnerių kai kuriais e, aspektais. Na ir mes e, nevilkome kojų, mes iš karto pradėjome diskusijas su partneriais Amerikoje, jau surengėme kelis techninio pobūdžio susitikimus Aš kalbėjausi su prekybos sekretoriumi Pritzkeriu jau šiandien apie tai ir ateityje intensyvios techninės diskusijos tęsis toliau. Mes sutarėme reguliariai kontaktuoti iki man atvykstant į Vašingtoną lapkričio viduryje. Ir šios diskusijos iš tikrųjų nėra lengvos. Aš esu įsitikinusi visgi, kad galiausiai mes pasieksime ženklios pažangos. Norėčiau detaliau išdėstyti, ką, kokią reikšmę e, turi teismo sprendimas ir kaip tas problemas spręsti. Pirmiausia, teismas nekvestionuoja komisijos galių imtis atitinkamų sprendimų. Jis tik patikslina pirmiausia, kokios galimybės yra domino apsaugos institucijoms kištis, e, įsikišti, kai yra skundų, kaip pavyzdžiui pono Šemso skundo atveju. Ir antra, koks yra duomenų apsaugos lygmuo šalyje, trečioje šalyje. Jis nebūtinai turi būti identiškas ES, bet iš esmės ekvivalentiškas ES apsaugos lygmeniui. Noriu pacituoti naujai išrinktą Teisingumo teismo Lenartsą, Lenartsą teismo pirmininką, kuris dalyvavo pirmant Švemso sprendimą. Sprendimas nereikalauja. Jis paaiškino, atsiprašau, jis paaiškino, kad teismas nevertina JAV sistemos, skaitant ir žvalgybos veiklos veiklos. Cituoju, teismas e, sprendė, kokie yra ES teisės reikalavimai, perdodant duomenis trečiosiam šalims, kokie tie duomenys bebūtų. Sprendimas nereikalauja identifikuoti e, JAV teisinės sistemos organizavimą, bet kai kalbam apie duomenų perdavimą, reikia užtikrinti saugiklius, kurie būtų ekvivalentiški tiems, kurie taikomi Europos, Europoje. To aš ir sėkiu per mūsų diskusijas su JAV. Antra, teismas sako, kad sistema pagrista savisertifikavimu, tokia kaip ir saugaus jaustos sistema, yra priimtina, jeigu yra adekvatus priežiūros mechanizmai. Tai yra vienas iš elementų, tais kuriais darbuojamės su JAV partneriais Ir tai kyla iš 13 metų rekomendacijų, kurias paskelbė komisija, ypač 1211 e, rekomendacijos dėl skaidrumo, įgyvendinimo ir žalos atlyginimo. Ir Junktinės valstijas įsipareigojo uh, užtikrinti didesnę priežiūrą, didesnį e, bendradarbiavimą su duomenų institucijomis. Ir visą tai sistema E, pavers iš savireguliuojamos sistemos į sistemą su priežiūra, kuri e, proaktyvesnė, reaktyvesnė ir e, bus numatytos taip pat ir sankcijos. Dėl, ko mes nor, dėl to mes norime, kad mūsų domenų apsaugos institucijos vaidintų efektyvesnį, matomesnį vaidmenį negu anksčiau. Pavyzdžiui, mes uh, gerinome sąsajas ir komunikacijos e, kanalus tarp priežiūros institucijų ir e, prekybos e, departamento. Institucijos turės suvaidinti vandenį peržiūrint sistemos funkcionavimą. Iš principo dėl šių dalykų sutarta, tačiau mes vis dar aptarnėjame, kaip užtikrinti, kad tie įsipareigojimai būtų pakankamai griežtai privalomi, kad atitiktų teismo reikalavimus. Trečia, teismas patvirtino, kad adekvatumo sprendimas yra gyvas dokumentas, jį reikia nuolat peržiūrėti, atsižvelgiant į užsienio šalies sistemos pokyčius. Ir šio klausimas dirbame su JAV taip pat, kad e, numatytume bendrą peržiūros mechanizmą, kuris apimtų naujos sistemos funkcionavimo įvairius aspektus, įskaitant ir išimtis teisė saugos e, sprendimams ir numatytų atitinkamas institucijos abiejose pusėse šių mechanizmų veikimui. Ir galiausiai, kai kalbam apie viešasias įstaigas, kurios e, užsieima saugumo reikalais, teismas pabrėžia, kad e, duomenys tokiams institucijoms turi būti e, na, teikiamos pagal tam tikras apribojimus Ir tai atitinka ir prieš du metus pateiktas komisijos rekomendacija. Mes ir toliau dirbame su JAV, kad užtikriname, e, jog yra pakankami apribojimai ir saugikliai, kai asmeninius duomenys naudoja e, bendrų pagrindų tokios įstaigos ir kad būtų pakankama teisminė tokios veiklos kontrolė. Turime na, aiškiai sprasti šį paskutinį aspektą. Tai yra didžiausias uh, uh, iššūkis šiame sprendime. Tačiau diskusijos šiais klausimais jų vyksta taip pat ir kitoje Atlanto pusėje. Po atskleistos informacijos prieš keletą metų, dėl ko e, atsirado tie, buvo tapo žinomi tie faktai teismo byloje. E, sistema yra peržiūrėjama JAV taip pat ir imtas į reformų, pavyzdžiui, e, laisvės akto reformų ir prezidentas taip pat davė nurodymus žvalgybos institucijoms pagal prezidento politikos direktyvą numeris 28 dėl stebėjimo ir atsižvelgimo į e, neamerikiečių privačius dalykus. Ir mes matome, kad JAV žengia žingsnį tikslingesnės žvalgybos kryptimi. Kai dėl duomenų, kurie jau surinkti, ten tikra apsauga, kuri buvo taikoma JAV piliečiams, buvo pradėta taikyti ir ES piliečiams. Pavyzdžiui, kai kalbama apie e, duomenų sklaidą ir jų laikymo laikotarpį. Mes ir toliau kalbame apie šios e, saugiklius, Tačiau aš matau, kad jau yra padrasinančių elementų ir padrasinančių pokyčių. Greičiai svarbi iniciatyva buvo pradėta pagal jungtinių tautų privatumo e, įstatymą. Atitinkamas įstatymas dėl teisminės, žal, žal, teisminės žalos atlyginimo buvo patvirtintas atstovų rūmose ir greitai bus pateiktas senatui. Kai šis įstatymas e, įsigalios, e, tai bus dar vienas svarbus žingsnis užtikrinant duomenų perdavimo saugumą. Dabar turime daug dėmesio skirti šiems elementams ir analizuoti, kokiu mastu jie atitinka e, teismo sprendimo reikalavimus. Gerbimi parlamento nariai, dar vieną kartą prašau jūsų E, dalyvauti šiame procese ir padėti mums. Aš noriu Jums padėkoti už Jūsų e, paramą. Teismo žalos atlyginimo įstatymo svarstymo procese ir taip pat prašau Jūsų e, bendrauti su Jūsų kolegomis JAV, ar tai būtų kongresas ar administracija ir būti mūsų partneriais šio klausimo sprendime. Mums reikia Jūsų paramos, mums reikia įtikinti JAV, reikia žengti tolesnius žingsnius. E, sėkmingas rezultatas yra labai svarbus mūsų bendriems santykiams su JAV, kuri yra mūsų partnerė politinė ir ekonominė prasme. Ir kaip sakiau e, jau anksčiau plenarnėje sesijoje, norėčiau labiau informuotos diskusijos apie šį procesą ir aš jūs vertinu kaip labai svarbų partnerį. Aš nuolat jūs informuosiu apie tolesnius šių diskusijų etapus. Dabar aš uh, sustosiu ir esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Jeigu jūs domintų tas bendras sustarimas, kuris svarbus taip pat mūsų bendradarbiavimui su JAV, galiu pateikti jums daugiau informacijos apie bendrą duomenų apsaugą ir policijos reglamentavimą. Ir, kaip jau minėjo Klodas, e, šios kalbos pabaigoje aš turiu pasakyti, kad lauksiu jūsų, mūsų tolesnio susitikimo, kuris turėtų bū, įvykti pirmą gruodžio dešimtadienį ir tuomet aš būsiu pasirengusi jūs informuoti apie pažangą įgyvendinant veiksmų planą dėl LGBTI, kitais klausimais, radikalizacijos, kovos su e, netolerancija. Mūsų bendravimas e, e, su interneto tiekėjais, kovojant su neapykantos kalbomis ir taip pat būsiu pasirengusi jūs informuoti apie Europos prokuratūros reglamento gyvendinimo būseną. Na ir pagaliau, pagaliau norėčiau Jūs informuoti apie pagrindinių teisų agentūros darbo rezultatus. Jos darbas yra įvertinti, kaip laikomas pagrindinių teisų reikalavimų ten, kur yra didelė pabėgėlių koncentracija valstybės narėse. Taigi tokie yra mano pasiūlymai kitam sustikimui. Žinoma, Jūsų reikalas atrinkti, kas, kokias temos jūs domi labiausiai. Colleagues, we have until, um, no... Nu- Dėkoju, komisarė. Mūsų uh, dar, posėdis tęsis iki 9 valandos ir uh, turime aptarti šitą uh, saugaus uosto sprendimą ir mm, turime sureaguoti į tą detalę informaciją, kurią pateikė komisija. Dabar 11 narių pateikė klausimus ir prašome, kad kiekvienas iš jūsų apsiribotumėte dviem minutėm, kad turėtų, komisarė turėtų laiką, laiko atsakyti detaliai jūsų klausimus. E, Saugus uosto e, reglamentas e, labai, sulaukia labai daug diskusijų. Mes turime žinoti, kokia kryptimi einama. Taigi pasistengkite kalbėti trumpai, dvi minutės. Visi, kas norėjote pasakyti, esate įtraukti į sąrašą. Ir e, dabar jau netrukus norėčiau e, baigti e, sąrašą ir paskutinė prašysi žodžio buvo Lora, o dabar sąrašą užbaigėme. Ačiū, ponė pirmininkė, ir jums, ponė komisijos narė, didelis dėkui už tai, kad atvykote pas mus šį vakarą ir galite atsakyti į mūsų klausimus įvairiausiais aspektais susijusiais su e, saugaus uosto sistema. Puiku, kad jūs e, visą tai žvelgiate konceptualiai ir mūsų patirtis rodo, kad pati tas, ta, pat, pas, tas teismo sprendimas buvo, yra teisingas dalykas, tik tai yra gaila, kad nebuvo numatytos jokios pereinamosios e, datos, jokie pereinamieji laikotarpiai, tai, ką, į ką mes galėtume atsispirkti. Ir aš manau, kad yra teisinga iš jūsų pusės ieškoti pagrindo siekiant užtikrinti tą teisinį tikrumą. Ir tą padaryti kiek įmanoma greičiau, kadangi tai yra tikrai labai svarbus klausimas mūsų įmonėms, reikia kažkokių tai gairių. Ir manau, kad yra puiku, kad jūs e, e, laikotės būtent tokio požiūrio. Ir dabar vykstančios dėrybos irgi eina maždaug tą linkme. Tačiau man būtų įdomu sužinoti, ar jums atrodo, kad reikia jas pradėti vėl iš naujo, e, atsižvelgianti tas, tą sprendimą, nors man taip netrodo. Tačiau būtent tokį klausimą jums norėčiau užduoti. O kitas klausimas kągi konkrečiai tai reiškia mūsų dabar vykstančioms dėryboms dėl duomenų apsaugos sistemos reformos. Kai, e, Kalbame e, apie tai, jog tam tikras peržiūros teisės perduo, ketiname perduoti nacionalinėms domenų apsaugos tarnyboms, ar kažkoks pavojus iškilstantiems mūsų siekiams. Ir šioje domenų apsaugos srityje mes visi norime turėti kažkokį tai globalų standartą, tai galbūt daugiau iliuzija, utopija, tačiau būtų puiku, jeigu mes turėtume transatlantinius standartus Nors e, galbūt tai ir nėra realistiška, nes e, mes šioje srityje, žinoma, veikia slaptosios tarnybos ir mes negalime tikėtis, kad e, mums pavyks pasiekti tokio dalyko. Tačiau E, mano manimu, e, jeigu mes, mums nepavyks pasiekti šio tikslo, tuomet mums teks savotiškai izoliuotis, e, ypač turint omenyje, kokius, kokių veiksmų imasi ir ką veikia šio, šiais klausimais Kinija ar Rusija ir panašiai. Man atrodo, E, kalbant apie e, duomenų apsaugos sistemų apibrėžimą ir sertifikavimo ir kontrolės priemonės, e, manau, kad yra laikomasi teisingo požiūrio ir man atrodo, kad komisija galų gale turėtų būti ta pagrindinė kontroliuotoja. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo teismo sprendimu, tačiau tuo pat metu man kyla tam tikrų abejonių dėl to, kad e, buvo priimtas toks sprendimas dabar, kuomet tai daugybę metų prieš tai šie rūmai kalbėjo apie tai, jog tas saugų, saugaus uosto sistema nebuvo tikrai saugi sistema. Ir e, mūsų e, ir vertinimai, tos sistemos vertinimas vyko labai lietai aš nežinau, ar e, verslas, e, ar verslui tikrai didel, tai turės labai didelių padarinių, tačiau e, reikia neužmiršti, jog teismas čia iš esmės priemė sprendimą dėl pagrindinių teisių. Juk aš manau, kad yra teisinga tai, kad pagaliau buvo priimtas toks sprendimas ir kad jis įsigaliojo iš karto, nedelsiant. Nacionaliniai domino apsaugos įgaliotiniai turi turėti kontrolės teisę, kadangi kuomet yra dirbama, bet kur, kur yra dirbama, visuomet yra potencialiai e, daroma klaidų ir dėl to papildomi kontrolės mechanizmai yra tikrai teigiamas dalykas. Taip pat manau, kad reikia ieškoti ir sukurti bendras taisyklės, kadangi iki šiol mes e, laikėmės labai skirtingo požiūrio apie e, aukštą e, duomenų apsaugos lygį, koks jis galiausiai turėtų būti. O dėl mūsų susitarimo su jungtinėmis valstijomis labai svarbus klausimas susi yra susijęs su mūsų mūsų siekiamų apsaugos lygių ir vienodais standartais, kurių turėtų laikytis abi šalis. Uh, Tačiau tuo pat metu mes matome, kad e, turime atsižvelgti į du skirtingus dalykus. Visų pirma, tai, ką daro pačios įmonės, siektamos užtikrinti tą aukštą apsaugų, apsaugos lygį. Ir kitas klausimas, kaipgi bus su, su slaptųjų tarnybų e, veikla ir joms taikomoms taisyklėms ir, ir saugumo standart, joms taikomoms taisyklėmis ir saugumo standartais kalbant apie e, pasinaudojimą e, slaptais duomenimis, asmeniniais duomenimis, konfidencialiais duomenimis, kuriais gali pasinaudoti e, įvairios teisės saugos tarnybos ar slaptosios tarnybos, turėtų būti, kaip ir iki šiol buvo, išimtinis dalykas ir ji neturėtų kėsintis bet kokia institucija. Dėkuoju, panas Kirchhoff. Dėkuoju. Ačiū komisarė už tai, kad paaiškinote keletą dalykų, tačiau aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie dabartinę situaciją, kai mūsų teismai priima teisės aktus anksčiau negu teisėkurininkai. Pavyzdžiui, duomenų išsaugojimas, teisė būti pamirštam ir dabar saugaus uosto principas. Ar nemano komisija, kad mes turime platesnę problemą, kad atrodo jog e, teisėkurininkai mano, jog kažkas yra teis, teisinga, paskui paaiškėja, kad taip nėra. Ir tada klausimas atsidūrė teismų rankose. Kaip komisija ketina užtikrinti, kad pirmiausia bus priimami teisės aktai patik, patikrinus juos kartu su teismais, tik tais po to jie bus pateikiami um, svarstymui. Ar uh, galėtumėte uh, papasakoti, ar su valstybėmis narėmis yra apsitariama uh, šio klausimu ir ar jūs manote, kad uh, bendruomenių rūmuose priimtas teisminė, teisminių Um, teisinės gynybos priemonių teisės aktas, uh, kuris buvo išleistas, gali sukelti kažkokios žalos. Ir ar komisija gavo tiesioginių atsiliepimų iš nacionalinių duomenų apsaugos uh, institucijų valstybėse narėse ir kaip jie ir verslas uh, sprendžia šią situaciją. Uh, Mes iš savo rinkiminio apygardų gauname labai daug e, pasisakymų, liūdėjimų ir jie labai sunerime. Ir ar bus jiems suteikta papildomos pagalbos, jeigu prireiks, prieš priimant ir įgyvendinant naująjį, e, naują susitarimą. Ir ar bus pateikti paaiškinimai apie šitą susitarimą labai skaidriai e, tiems, kurie turės patirti jo pasiekmes. Ačiū. Pone Intelt. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisariai už tai, kad atėjote čia ir kad mums taip aiškiai apžvelgėte situaciją ir e, e, ką e, reikia daryti toliau. Aš turiu daug klausimų ir pradėkime nuo jūsų teiginio, kad verslui reikia tikrumo. Taip, be abejo. Ir skubiai. Ir jiems reikėjo to aiškumo pastaraisiais metais ir Europos parlamentas e, ragino atšaukti e, saugaus uosmo, uosto principą. Visi sakė, kad reikia saugumo, užtikrintumo. E, ir iškėlėme saugaus uosto silpnasias puses. Dabar čia tarytum viskas po laiko sprendžiama. Uh, Na, o dabar prašome jūsų skubaus atsakymo, e, e, kokią įtaką šitas saugaus uosto sprendimas turės e, TPP susitarimui ir kitiems susitarimams. Aš suprantu, kad jūsų kolega komisaras Oettingeris uh, E, pasakė, kad jis dabar rengia ES atsakomą į pasiūlymą, e, kad mes dabar, e, neva mes dabar statome tarytum apsaugą kažkokią sieną internete. Mes E, turime užtikrinti e, sprendimo įgyvendinimą. Kažkur skaičiau, kad JAV sakė, kad komisija dabar rodo pirštais į mus, tačiau daugelį metų jie tik keturis skundus pateikė. O tai kaip dabar su komisijos įgyvendinimo pareiga? Taip pat jūs minėjote nacionalinės duomenų apsaugos institucijas. Suprantu, kad yra Vokietijos e, duomenų apsaugos institucijų uh, Vokietijos žemė institucijų, kurie negali, sakė, kad negali laukti iki sausio 21-osios ir pradės įgyvendinti šitą sprendimą jau dabar, e, nes yra įmonių, kurios stengiasi laikyti saugaus uosto e, principų dabar atsidurs bėdoje. Na ir pora dar pastabų. Man nepatinka terminas dėrybos šiame kontekste. Tai nėra dėrybos. Tai yra viena šalis Europos komisijos sprendimas pokalbis, e, dėrybos su jungtinėmis valstybėmis pasitarnaus tik tuo atveju, kad e, kai jeigu Europos komisija priims sprendimą, o je, tada JAV priims reikiamas apsaugos priemonės, tačiau tai yra tik vienas šalis Europos komisijos sprendimas. Mes tikrai labai ilgai galime apie tai kalbėti, tačiau viso ko esmė yra štai kokia. Tai šiek tiek atitinka tai, ką anksčiau sakė Timoti. Uh, Mes nuolat priminėjame teisės aktus, kurie net laiko išbandymų. Ir kas kartą, kai teisėjas sako, eik, grįžk e, prie savo darbo stalo ir atlik savo namų, namų darbus dar kartą, mes turime užtikrinti, kad ateities principas, kuris pakeis saugų uostą, atitiks standartus, kuriuos nustatys teismas. Labai paprasta. Uh, E, kalbant apie Amerikos e, žvalgybos institucijas, e, jos yra vienoje pusėje, kitoje pusėje Europos žvalgybos institucijos. Jūs teisingai pasakote, pasakėte, kad visos jos per daug kišasi į asmeninius duomenis. Ir kaip mes dabar sukursime tokią schemą, kuri atitiks standartus. Ačiū. Pone Ernst. Vielen Dank. Ačiū už Jūsų pristatymą. Manau, kad svarbu ramiai apie tai padiskutuoti, skirti tam pakankamai laiko. Norėčiau iš karto pradėti kelti Jums klausimus. Jūs e, paminėjote pareiškimą, kuriame, kuriame, į kurį traukti tam tikri aspektai susiję su įmonėmis, kurios e, ir kaip jos turėtų į tai reaguoti. E, ką jūs turite omenyje, kalbėdami apie tą de deklaraciją ir kaip e, jūsų nuomonė įmonės turėtų vertinti ir e, interpretuoti teismo sprendimą ir kaip turėtų būti padidintas saugumas, teisinis saugumas tų įmonių atžvilgių. Kitas dalykas, jau ne kartą kaip Titanikas žlugdavo įvairūs, įvairios mūsų pastangos, kai met buvo, būdavo nuolat bandoma e, sukurti naują e, ir įtvirtinti vis naują saugaus uosto principą. Ir kaipgi jūs vertinate tai, kad e, toks sprendimas, ar, ar apskritai koks, kokį poveikį turės toks teismo sprendimas, pavyzdžiui, jungtinių valstybių e, atitinkamų institucijų veiklai ar jų sprendimams. Pavyzdžiui, slaptosios tarnybos. A, Jos e, doroja daugybę, didžiu, didžiulius kiekius duomenų ir e, kyla klausimas, kaipgi reikės e, spręsti tą, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo problemą. Juk mes žinome, kad tai yra nuolat keliamas, keliamas argumentas, nepriklausomai nuo to, kontrolės, kokius kontrolės mechanizmus stengiamasi sukurti ir įtvirtinti. Taigi, kaip tas kontrolės, nu, kontrolės sistema turėtų idealiu atveju atrodyti ir kaip jį būtų įmanoma apskritai realizuoti, įgyvendinti. Ir be abejo, reikia neužmiršti ir tokios sprendimo pasiekmių. Mes turime SWIFT ir dar daugybę kitų dalykų, kuriuos turėsime, kuriuos turėsime spręsti artimiausiamis savaitėmis, tačiau nesuvokiame, ką konkre, konkrečiai mums visą tai reiškia, kokių tai turės padarinių. Ir aš Tikiuosi, kad e, pagrindinių e, e, ansmes duomenų reglamentas bus toks geras, kad mums jau nebereikės savo užduoti tokių klausimų. Dėkoju. Mas Albrecht. Thank you, Commissioner. Dėkoju komisarė už tai, kad paaiškinote savo poziciją, savo nuomonę apie tą sprendimą ir kad atsakysite į mūsų klausimus. Mano pirmoji pastaba ir klausimas būtų susijęs su tuo, kad dabar mes e, ieškosime naujos schemos. Aš pats keliu klausimą jau nuo pat tada, kai buvo priimtas šitas sprendimas. Kaip jūs e, priimsite naują sprendimą? Kokį priimsite, kuris atitiktų teismo nustatytus principus, reikalavimus e, ir kaip tai padarysite nepakeisdami JAV teisinės sąrangos? yra labai aišku. Teismas pasakė labai aiškiai, kad e, jungtinių valstijų teisinė sąranga neleidžia užtikrinti ekvivalentišką atitinkamą apsaugą. Taigi apie ką kalbame? Nebus kažkokio naujo Europos komisijos sprendimo, kuris laiku ištaisys šias problemas. Tad aš tiesiog keliu klausimą ir norėčiau, kad detalizuotumėte, kaip jūs šitą poreikį patenkinsite ir kaip išspręsite tas problemas, kuris iškėlė teismas. Kyla kitas klausimas, kodėl? Nes aš dabar manau, kad kamolys yra jungtinių valstybių rankose. Jeigu jie nori, kad jų įmonės turėtų privilegijuotą prieigą prie ES rinkos, jie turi pasistengti, nes dabar nereiškia, kad jos negali prieiti prie tos rinkos, tik tai reikia kito būdo. Kodėl komisija turėtų spręsti šitą uh, klausimą, kodėl ne jungtinių valstijų vyriausybė galė, turėtų ištaisyti šitą problemą ar atitinkamos įmonės. Tiesiog keliu tokį klausimą ir paprašysiu, kad jūs taip detalizuotumėte. Be abejo, mes taip pat kalbame apie pagarbą teismams ir šiam sprendimui. Ir e, teisingai klausimą uždavė ponas Kirkov. Kaip jūs užtikrinsite, kad nebus dar vieno sprendimo primto, kuris netitiktų teisės reikalavimų? Ir e, ar neprireiks dar kartą kreiptis į Luksemburgą ir iš naujo tai nagrinėti? E, ir ar nebus taip, kad vėl piliečiai imsis tokios taisymo iniciatyvos, gal geriau komisija ateityje tą padarytų. Ir atsiprašau, pirmininkė, man dar vienos minutės reikia. Noriu paminėti dar vieną dalyką, kuris labai svarbus. Teismas paminėjo Edvardo Snowdono atskleistą informaciją e, ir e, pagal prizmos, prizmos programą ir kitas programas. Ir teismas pasakė, kad tas informacijos atskleidimas iš tiesų yra teisingas ir mes e, problema yra susijusi su e, masiniu sekimu. Norėčiau, kad komisija į tai sureaguotų nes kai kuris šio, e, dalis šios informacijos atskleidimo yra susijusi su tuo, kad valstyb, mūsų valstybės e, narės e, veikia nacionalinio saugumo srityje ir pažydžia pagrindinių teisų hartiją. Kodėl komisija dabar nepradeda pažeidimų procedūros prieš tas valstybės narės, kurios iš tikrųjų viršyje nacionalinio saugumo kompetencijos ribas. Ir e, tai yra reglamentuojama ES teisės aktų ir ES pagrindinių teisių apsaugos teisės aktų. Aš e, manau, kad mes visi suprantame, ko, kas yra nacionalinis saugumas ir kaip turi būti apsaugomos pagrindinės teisės. E, viena vertus mes turime šitą sprendimą, tačiau kitas sprendimas yra praėjusių metų, tai yra duomenų e, išsaugojimo direktyvos sprendimas ir uh, Jis e, kalba ten apie riziką ir įtarimus e, piliečių atžvilgių. E, na, o kalbant apie ES privatumo direktyvą, valstybės narės jau diegia šias priemonės arba jas turi įdiegia ir dabar labai prašyčiau, kad atsakytumėte visus tos klausimus. Ačiū. Pane Ferrara. Grazie, Presidente. Bene, anch'io sono contenta che si tenga. Ačiū, ponė pirmininkė. Čiaukiuosi, kad galime apie tai pakalbėti šiandieną, nes mums tai e, teisingumo teismo sprendimas yra tikrai didelis e, smūgis e, kadangi jame yra teigiama, kad įmonės Tai yra, amerikiečių įmonės gali netgi savotiškai padėti Amerikos slaptosioms tarnyboms. Tai rodo, jog duomenų apsaugos institucijų vaidmuo čia vis dar yra labai svarbus ir mes negalime priboti jų veiksmų. Ir mums reikia vis daugiau, imtis daugiau veiksmų, ne vien tik tai aktualizuoti dabar galiojančią sistemą, Ir dėl to būtų įdomu žinoti, kokio, e, ką ketina daryti komisija, ar jie nori tiesiog atnaujinti tai, kas yra e, jau dėl ko susitarta, ar siekti visiškai naujo sustarimo, e, kuris grindžiamas naujojo Europos teisingumo teismo sprendimu. Žinoma, tai turės įtakos ir e, santykiams, prekyboms santykiams tarp jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos. Ir e, čia reikia ir kažkokio tai perinamojo laikotarpio, nes kasgi bus, čia Europos įmonės nuspręs keisti savo e, sutartis su Amerikos įmonėmis, atsižvelgdamos į um, tos duomenų apsaugos nu, pasikeitusią situaciją, apsaug, duomenų apsaugos rytyje. Ir e, vėlgi klausimas, ar e, jungtinėms valstijoms bus e, teikiami duomenys atsižvelgiant į naujas taisyklės, į pasikeitusias taisyklės ir Europos Sąjungoje. Iš tiesų verslas jums elgtis visiškai kitaip, negu kitol elgdavosi, negu kitol dirbdavo, kaipgi kaip visą tai žiūri komisija, nes man čia kyla tikrai daug abejonių, panas Boniai. Madam Commissioner, thank you very much for being here. Pone komisarė, ačiū, kad atvykote pas mus. Manau, kad ši diskusija yra labai svarbu, svarbi, e, kadangi Teisingumo teismas e, saugaus uosto programą paskelbė negaliuojančią, mes turime galvoti ne tik apie pasakmes, kokios turės tai duomenų perdavimui į JAV, bet ir apie pasakmes susijusias e, su domino apsaugos adekvatumo sprendimais. Aš sutinku su e, kai kuriais kolegų pareiškimais. Noriu užduoti tris klausimus. Situacija yra tokia, perdavimas į trečiasią šalis pagristas kitais sprendimais, o ne adekvatumo sprendimais. Pavyzdžiui, privalomais įmonių, privalomomis įmonių taisyklėmis, sutartimis tarp įmonių taip pat ir e, atskirais atvejais numatytomis taisyklėmis. Turbūt perinamojo laikotarpiu tai yra gerai, tačiau ką Jūs manote, kokie jūsų planai ateičiai, ar to pakanka atsižvelgti į JAV kongreso darbą, ką JAV turi padaryti, e, kad būtų užtikrintas taisyklių ekvivalentiškumas, ar Jūs rengiatės e, parengti naują pagrindą tokiems santykiams. Antras klausimas. Turime nepamiršti, kad kai kurios iš priemonių, kurias ką tik paminėjau, daugiausiai naudojamos didelių bendrovių, ne mažo verslo. Kokius sprendimus galima pasiūlyti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kokią paramą e, gali joms teikti domino apsaugos institucijos. Ir trečia, ką šis sprendimas e, reiškia e, visiems adekvatumo sprendimams, kaip verslas turi tai suprasti ir kaip galiausiai domino apsaugos e, agentūros turi tai suprasti. E, tai yra diskusijos pradžia, aišku, ir gruodžio mėnesį mes, aišku, turėsime jums daugiau klausimų. Ačiū tau, panas Vaidenhalzer. Ačiū, pane pirmininkė. Pone komisijos narė. Man taip pat atrodo e, labai teigiamas dalykas tai, kad jūs tengiatės sureaguoti į tai, kas čia, čia, buvo, kas čia įvyko ir rimtai vertinate mūsų įmonėms e, svarbą šio klausimo būtent mūsų įmonių gyvenimui. Aš e, baiminuosi, kad imantis dabar tolesnių veiksmų, bus tiesiog e, stengiamasi palopyti skilės, užuot iš esmės sprendų šį klausimą. Ir, ir dažnai būna ta problema, jog įstatymai nėra pakankamai tobuli ir dėl to mums reikia automatiškai teismų, kurie priimtų savo sprendimus savo ruoštų. Tad e, mums reikia geresnio teisėkuros proceso, geresnių, kokybiškesnių teisės aktų, visiems mums tai būtų į naudą. Ir mums jau iš karto reikia užduoti savo keletą klausimų, pavyzdžiui, Jis teisingai suprantu, Europos teisingumo teismas e, e, priėmė sprendimą, kad e, e Jungtinės valstijos netinkamai, nepilnai tenkina visas e, sąlygas ir nepilnai laikosi visų duomenų apsaugos taisyklių ir standartų. Ir, ir, tai, ir tai reiškia, jog iš mūsų pusės turėtų būti keliami reikalavimai jungtinėms valstijoms dėl tų duomenų apsaugos e, aukštesnio lygio užtikrinimo, bet ar tai yra realistiška? Taip pat e, ar tai nereiškia, jog priekybos srityje turėtų galioti gerokai aukštesnis e, duomenų apsaugos standartai. Ir dar vienas dalykas, komisija e, siūlo e, standartinės sutarties nuostatas, standartinės, kuriuose būtų numatyti kaip tik tai tokie aukšti duomenų apsaugos standartai komercinėse sutartyse. E, tačiau, mano manimu, mums e, e, tam užkirsti kelią gali atitinkamas pačios ES priimto dokumento ketvirtas straipsnis. Tad kokius, kok, kaip jūs vertinate tokio jūsų pasiūlymo perspektyvas, ar tai, ar tai yra realu įgyvendinti? Ponas Lebreton, ponia komisarė, labai svarbu šį vakarą padiskutuoti dėl šrempo sprendimo, nes šis sprendimas yra labai svarbus. Reikia e, apsaugoti pagrindinės teisės, aišku, duomenys ir e, čia šis sprendimas yra svarbus pagrindinių teisų apsaugai ir e, turėčiau tai pabrėžti kaip šio komiteto narys. Tačiau e, jau išklausime kelis kartus, ką apie tai sakė komisija, jūs esate komisijos narė, jūs šiandien bandote pasakmes tas e, sumenkinti, tačiau pirmiausia reikia parengti naują sistemą, apsaugoti duomenis, keičiantis duomenimis su JAV, reikia aktyvesnio vaidmens nacionaliniams domenų apsaugos institucijoms. Jūs turite tai pasakyti, nes tai yra pirmoji priežastis e, to, ką matome teismo sprendime, būtent, e, kad komisija priboja e, domino apsaugos agentūrų veiklą. Turite labiau jas gerbti. Jūs taip pat sakėte, kad šis sprendimas nevertina Amerikos sistemos, Jis yra viena, tai yra diplomatiškas pasakymas, nes yra priešingai. Taip, šis sprendimas gana griežtai pasisako apie Amerikos sistemą dėl dviejų priežasčių, nes iš esmės sistema pagal mūsų kriterijus neapsaugo asmeninių duomenų, nes e, ta apsauga yra labai silpna. Taigi Tai reiškia, kad mūsų Amerikos partneriai turi gerinti savo sistemą, savo įstatymus, kad jie atitiktų Europos įstatymus ar apsaugos lygį. lygį. Tai yra sunkus kelias. Amerikiečiai geriausiai būtent gina taip, kaip jie įsivaizduoja savo interesus e, ir nepasiduoda, kai kyla grėsmė jų nacionaliniams interesams. Taigi mano klausimas per e, e, viso šito fone vyksta ir TTIP darybos. Ar komisija nepasirodė labai silpna paukodama mūsų duomenų apsaugos reikalus tam, kad būtų pasirašyta ta praslavės partnerystės sutartis. Ar jūs nepaukojate mūsų pagrindinių teisų tam, kad būtų sukurta ta bendra rinka? Verslas atrodo e, yra svarbiausia už viską, ar ne? Toliau ponas Lopės Agilar. E, Pone komisarė Jurova. Aš taip pat manau, kad šis Europos teisingumo teismo sprendimas yra tikras, tikra gairė, kuri nulems parinių teisų e, kultūrą pagal e, pagrindinių laisvių hartiją, interpretuojant kiekvieną ES aktą, įskaitant sustarimus su trečiosiomis šalimis. Na, mes labai daug dėmesio skiriame saugos uosto sustarimui su JAV, tačiau šis sprendimas nueina daug toliau. Jis turi įtakos ne tik viešams sustarimams su JAV, bet e, sustarimams su visomis trečiosiomis šalimis. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, kokį poveikį šis, šis sprendimas turi ne tik šiam sustarimui, bet ir kitiems sustarimams, duomenų perdavimo straipsniams e, ar transatlantiniai partnerystėje šiai sutarčiai. Tai turės poveikio domino apsaugos standartams e, santykiuose su JAF ir trečiosiamis šalimis. Kokią įtaką šis sprendimas turi masiniam e, žmonių sekimui ES valstybės narėse? Noriu išgirsti jūsų vertinimą apie tai taip pat. Jūs kitaip taip pat minėjote kitus e, aspektus e, savo darbe. Jūs e, ketinote kalbėti apie neapykantos pasisakymus internete. Mes parlamente dirbame, kad iškirstume kelią radikalizacijai, neapykantai.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 prieš priimant e, šį sprendimą ir po to, kai buvo priimtas susitarimas, e, kai yra priimamas susitarimas dėl duomenų apsaugos, tas duomenų apsaugos lygis nėra pakankamai aukštas užtikrinamas. Dabar mes turime 28 skirtingas sistemas. Ar komisija sutinka su tuo ir atsižvelgia į tai ir yra pasiryžusi panaikinti ta, ta, tos skirtumus? atsižvelgdama ir į masinio duomenų kaupimo direktyvos nuostatas. Ir kaipgi yra su mažosiams ir vidutinėmis įmonėmis, kaip jos dabar turi susigaudyti toje sistemoje. Jos e, be abejo pajus e, minėto teismo sprendimo biurokratinės ir finansinės pasiekmes kaip komisija toliau elgsis po, po šio teismo sprendimo. Ačiū, panė pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Dėkoju komisijos nariai, kad atvyko pas mus šiandieną. Labai dažnai ES įtikimumas ir patikimumas gerokai susilpninamas didėjančio populizmo ir prie jo gali prisidėti ir minėtas teismo sprendimas. Tačiau mes tuo pat metu matome, kaip svarbu konkrečiomis priemonėmis saugoti mūsų piliečių duomenų apsaugą, užtikrinti duomenų apsaugą. Norėčiau pateikti keletą pastabų prie to, ką jau pasakė mano kolegos. Kaip jūs manote, šis e, sprendimas paveiks e, dialogą tarp Junktinių valstybių ir ES, ypač e, TIP kontekste, ypač turint omenyje duomenų apsaugos perdavimą. Dėkoju. Minute, no more... Labai ačiū. Aš jau sąrašą buvau uždariusi, tai prašyčiau, kad kalbėtumėt ne ilgiau kaip minutę. Dėkoju, komisarė. Kaip Jūs manote, ar šito teismo sprendimas? šitas teismo sprendimas turėtų e, kažkokios įtakos skaitiniam susitarimui, kuriam, e, dėl kurio yra deramas ir taip pat dėl e, TTPF susitarimo, ar bus kažkokia įtaka. Dėkoju. Kolegos. Po duomenų išsaugojimo sprendimo nebuvo komisijos komunikato ir kolegos nuolat iškeldavo klausimą dėl transatlantinio investicijų sustarimo ir keleivio duomenų e, e, įrašo. Ir komisijai, komisarė labai detaliai užsirašė jūsų klausimus. Tie klausimai tikrai buvo labai e, išsamus ir aišku, ponas Albrecht pateikė savo pasiūlymą, kokia būtų amerikiečių atsakomybė. Norėčiau kai ką pasiūlyti. Mes, kaip Europos parlamentas, neturėtume pateikti pasiūlymo dėl komisijos komunikato duomenų išsaugojimo klausimais. Mes kalbame apie saugaus uosto sprendimą. Teisėjai žinojo, ką jie darė. Atsireaguosiu į pono Kirkiovo pastabą. Teisėjai žinojo, kad jie formuoja teisę labai aiškiai žinojo, ką jie daro ir tam tikrą prasme mums reikia komisijos komunikato, kuriame būtų išdėstytos e, sprendimo pasiekmes. Tačiau e, bent jau iki gruodžio reikėtų žinoti, e, turėti kažkokį dokumentą, kuriame būtų išdėstyta, kaip turėtų veikti verslas, kokią įtaką šis sprendimas turės dabartiniam e, susitarimui, pavyzdžiui, TTIP ir PNR susitarimams. Mums reikia kažko išsamaus. Mes kaip parlamentas to prašome ir aš siūlau kad komisija parengtų savo komunikatą bent jau iki gruodžio. Ir E, taip pat e, prašytume informacijos apie jūsų diskusiją su jungtinėmis valstybėmis, nes mums nepakanka informacijos apie tai. Turime tai pasakyti, mes turime apie tai sužinoti kiek įmanoma daugiau, kokios yra diskusijos su jungtinėmis valstybėmis. Taigi labai prašyčiau atsakyti trumpai. Ačiū. Pirmiausia, iš karto atsiprašau už tai, kad turbūt nesugebėsiu apžvelgti visų klausimų. Jeigu aš kažką pamiršau, tai kolegos man padės prisiminti. Ponas Pos uždavė klausimą apie valstybių narių požiūrį ir duomenų apsaugos institucijų požiūrį. Uh, Aš pradėsiu nuo savo pačiaus įvertinimo, kągi reiškia šitas sprendimas. Tas faktas, kad asmo, kuris išsiaiškina, jog yra pažeista jo pagrindinė teisė, gali eiti į teismą ir laimėti, tai tas faktas, man atrodo, labai svarbus, ponios ir ponai. Tai labai svarbus mūsų visuomenės veiksnys. Ir Tai įrodo, kad teisės viešpatavimas ir sistema veikia. Ir man atrodo, kad teismo, šis teismo sprendimas yra labai svarbus žingsnis, padedantis mums sėkmingai pabaigti dėrybas su e, jungtinėmis valstijomis, nes yra detaliau apibrėžiamas tikslumas. Mes per dėrybas stengiamės labai stengiamės įgyvendinti 13 rekomendacijų, kurios buvo išleistos 2013 metais. Ir kėlėte klausimą, ar turime pradėti nuo nulio? Ne. Mes dabar panaudosime tuos uh, pasiekimus, kuriuos, e, ko pasiekėme jau e, iki rūpiučio mėnesio. Rūpiučio mėnesį aš buvau sustabdžiusi dėrybas, nepaisant to, kad mes labai daug pasiekėme įgyvendindami rekomendacijas nuo 1 iki 11. Jos susijusios su nuolatinė stebėsena ir komercinės dalies, kaip aš tai vadinu, įgyvendinimu, tačiau šitas dėrybas sustabdžiau. Ir amerikiečiai partneriai labai aiškiai žinojo, kad e, mums tai ne, nepatinka, nepatinka tie atsakymai, kokiuos mes, e, kokius mes gauname. Ir e, mes laukiame teismo sprendimo. Su visokiojopo pagarba teismui mes norėtume žinoti, mes norėtume žinoti, kaip teismas uh, E, įvertins e, tinkamumą. Taigi mes laukiame ir dėl to vasarą nebaigėme dėrybų. Taigi mes nepradedame nuo nulio. Mes baiminamės globalių standartų vizijos, nors aš manau, kad vieną dieną tai bus įgyvendinta, nes interneto pasaulis Um, globalizuoja viską ir todėl mes turime turėti vienodus standartus, kaip apsaugoti privatumą kaip pagrindinę teisę. Todėl aš smarkiai atmetu kai kurių iš jūsų teiginius, kad mes paaukojame pagrindinės teises verslo labui. Netiesa. Privatumo apsaugojimas yra pagrindinė teisė ir labai vertinama Europos Sąjungoje. Tai yra mūsų pastangų centre. Ir netgi e, per dėrybą su jungtinėmis valstybėmis ir kitomis valstybėmis mes visada deramės apie duomenų apsaugos reformą ir panašiai. Taigi saugiam, saugaus uosto dokumente bus geresnis sertifikavimo proceso apibrėžimas, taip pat kontrolės mechanizmo, eksoficijo kontrolės apibrėžimas. E, ir visą tai atliks federalinis prekybos komitetas. Taip pat bus labai aiškus išimčių apibrėžimas. Apie jį kalbėjo ponia Intvelt ir daugelis jūsų visų kitų. Uh, Taip pat bus kalbama apie apribojimus, pagal kuriuos e, žvalgybos tarnybos turės teisę prieiti prie duomenų pagal saugos uosto susitarimą. Aš žinau, kad tuos dalykus minėjau prieš pusmetį, tačiau toks yra mūsų tikslas. Turime la, turėti aišku, e, aiškius e, apribojimus ir mechanizmus, kaip mes patikrinsime, kad šit, e, šitos ribos e, išliktų. Savo at, įžanginėje kalboje aš minėjau, kad šitos tiestinės šita kutesnė kontrolė bus vykdoma nuolat, e, bus ir kitos teisinės priemonės, pavyzdžiui, metinė peržiūra, kurią atliks valdžios institucijos. Ir taip pat mes norime, kad pačios įmonės atliktų, parengtų metinę ataskaitą. Tai buvo vienas iš tų klausimų, dėl kurio mes vis dar e, deramės. Ar e, įmonėms tokia atskaitomybė būtų privaloma ar ne. Mes labai norime, kad būtų privaloma atskaitomybė. Nes norime aiškios informacijos apie įvairius atvejus, kai duomenis žvalgybos institucijos panaudoja savo tikslams. Aš susitikau su verslo įmonėmis, su Amerikos e, pramonės ir prekybos rūmais, su Business Europe ir kitais. Ir sulaukiau teigiamo jų požiūrio į tokią atskaitomybę, privalomą atskaitomybę. Tačiau negaliu pasakyti, koks bus e, šių dėrybų rezultatas. Pone Stepas uždavė klausimą dėl alternatyvų įmonėms ir kaip mes e, su jomis dirbsime. Be abejo, situacija labai rimta nes e, tai įvedė teisinio netikrumo didelėms ir mažoms bei smulk, e, įmonėms, smulkiam ir vidiniam verslui. Tai yra rimta problema. Kai aš e, apie tai kalbu su verslo įmonėmis, aš visada reikalauju, kad jos elgtųsi gerą valią ir pritaikytų saugaus uosto sąlygas. Ir mes turime padaryti, ką galime, kad uh, rastume tvarių sprendimų. Aš pati manau, kad e, tvarūs sprendimai a, e, tikrai įmanomi pagal saugaus uosto principą. duomenų apsaugos institucijos turi įgyvendinti ne tik teisės aktus, bet ir šitą teismo sprendimą ir aš su jomis bendrauju. Mes taip pat paaiškiname įmonėms, kad yra kitų alternatyvų saugaus uosto eh, mechanizmui, nes šis mechanizmas yra skirtas apsaugoti duomenis perduodamus į Junktinės valstijas. Kai aš palyginu šias alternatyvas, apie kurias aš jau kalbėjau, ir kai kalbame apie šio laikinės eh, sutarčių taisyklės, ir apie tai, kokios yra kitos alternatyvos duomenų subjektui, visai šiais atvejais matau, kad apsauga sumažėjęs nei kad buvo numatyta pagal gerai sudėrėtą ir sėkmingai baigtą ir įgyvendintą naująjį režimą. Taigi, ko dabar įmonėms reikia? Aiškių gairių Ir apie tai aš jau kalbėjau, kad mums reikės jas įdėkti. Taigi labai greitai turėsime tai įdėkti. Jums reikia vienodų taisyklių. Ir tai yra taip pat labai svarbi mintis, kurią mes aptarėme su 29 straipsnio darbo grupe. Ir aptarėme su visų nacionalinių duomenų apsaugos, duomenų apsaugos institucijų duomenų saugos institucijomis. Jos pačios supranta, kad e, labai pasitarnautų vieningas požiūris siekiant įveikti šitą sunką laikot, sunkų laikotarpį ir siekiant palengvinti situaciją įmonėms. Aš taip pat kalbėjau su ponė Pritska, e, tai yra valstybės sekretorė ir e, ji nekarta paminėjo, kad mes, mums reikia vieningo požiūrio. Mes dabar susidurėme su tuo faktu, kad 28 valstybėse narėse egzistuoja 28 skirtingos teisinės sąrangos ir mes turime baigti savo dėrybas dėl duomenų apsaugos reformos ir ji tada pakeistas 28 skirtingas sąrangas kurios dabar sukuria teisinį netikrumą, ypač šiuo svarbiu momentu. Dėl pagalbos verslui gauti tinka, e, teisingą informaciją tinkamu metu ir teisingas tikslės gairias, tai nereiškia, kad mes aukojame pagrindinės teises. Aš dar kartą tai pabrėšiu. Ponas Kirkov kalbėjo apie tai, kaip mes e, matome dabartinę situaciją ir kaip rasime bendrus standartus situacija yra visiškai aiški. Dabar mes turime vadovautis teismo sprendimu kaip rodikliu, kuriuo užtikrinamas e, aukštas Europos e, asmeninių duomenų apsaugos lygis. Ir gyventindami saugaus e, uosto principą mes šimtų procentų turime būti įsitikinę, kad suprantame teismo reikalavimus. Todėl mes atlikome išsame analizę to, ką mes jau pasiekėme dėrybose dėl saugaus uosto ir kokios yra naujos taisyklės, nauji teismo reikalavimai ir kas yra tikslinga ir ką įmanoma padaryti. Be abejo, kai kurie iš jūsų tai jau minėjote, apie tai aš kalbėjau pradžioje. Daugiausia iššūkių kelia tie reikalavimai, kurie susiję su Amerikos teisinė sistema. Mes suprantame, kad teisinė sistema apima ne tik teisės aktus, kuriuos priima kongresas, bet ir e, daug e, vykdomosios valdžios sprendimų. Todėl mes dėrėjame su pramonės ir prekybos rūmais ir e, kalbėjome apie ODN DNA ir sakėte, kad taip, e, mums reikės laukti amerikiečių teisės aktų pakeitimų, mums nepavyks e, perduoti duomenų per ateinančius dviejus, trejus metus, kol tai nebus padaryta. Todėl mes e, ir darome spaudimą, kad vykdomojų lygmenių būtų priimti greiti sprendimai, o ilgalaikėje perspektyvoje mes norėtume gilesnės reformos jungtinėse valstijose, kad būtų labiau apsaugomi e, privatus duomenys. Mes turime tai paraginti ir padaryti, nes ir jūs pabrėžėte, kad e, tai lemia pasitikėjimą tarp JAV ir ES. Ir mes turime leisti mūsų amerikiečiams partneriams geriau suprasti, kokie yra E, privatumo apsaugos standartai Europoje. Tokia yra mūsų ilgalaikė užduotis. Some, asked... Keli iš jūsų klausėte apie transatlantinės partnerystės sustarimo ir keliaivių duomenų įrašo sustarimo e, įtakos. Pane Sipel klausė, kodėl mes nenutraukėme e, tų sustarimų, e, kadangi nepakankamai buvo užtikrinama apsauga JAV pusėje. Na, mes visą laiką bandėme pas, paspartinti darybas, kad būtų sustiprintas saugos uosto sistema. Ir e, ją suspendavus, kas būtų toliau? koks būtų e, atsarginis planas. Ir e, dabar mes ir ieškome to e, atsarginio sprendimo. Direktyva veikia ir tuome turime panaudoti alternatyvas priemonės, apie kurias kalbėjau. Prieš perinant prie transatlantinės partnerystės susitarimo, E, norėčiau atsakyti į klausimą, pasišmėjau, kas jį uždavė dėl domenų apsaugos institucijų pajėgumų, kadangi jos turi dabar daryti daugiau, joms tenka daugiau darbo e, sprendimų įgyvendinimo srityje. Na, institucijų galių stiprinimas yra reformos vienas e, aiškiausių bruožų. Tai reikia daryti per bendrą domenų apsaugos reformą. Po reformos patvirtinimo turėsime dviejus metus realiam pasirengimui E, gal pilnam duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui ir turime užtikrinti, kad institucijos būtų pasirengusios įgyvendinti tas užduotis, kurios yra joms skirtos reglamento įgyvendinimo srityje. Dabar irgi yra e, šis klausimas svarstomas, e, kokie pajėgumai turimi ką jos ketina daryti. Oficialiai ar neoficialiai ne viena nėra pareiškus, kad neturės na, pakankamų pajėgumų. Dėl 2017 metų ir vėliau turėsime dar svarstyti tuos e, pajėgumus. Aš konkrečių valstybių neįvardinsiu, bet e, kai kurios valstybės narės rodo nedidelį interesą turėti stiprias duomenų apsaugos institucijas, kurios turėtų įgyvendinti naujus teisės aktus duomenų apsaugos srityje. Taigi darbo šioje srityje yra. Dėl skėtinio sustarimo ir transatlantinės partnerystės klausimas buvo užduotas, ar šis sprendimas daro poveikį mūsų pozicijai dėl transatlantinės partnerystės ir duomenų apsaugos? Atsakymas yra ne, nes duomenų apsaugos standartai tai nėra transatlantinės partnerystės darybos objektas. Darybų objektas mes nekalbame apie, nediskutuojame dėl mūsų pagrindinių teisų. Tai skiriasi nuo saugaus uosto darybų kuris yra skirtas kaip efektyviai gyvendinti tas teisės, kaip perduodami asmeniai duomenis atsižvelgiant į JAV teisinės sistemos ypatumus. Dėl skėtinio sustarimo sprendimas kalba apie konkrečią priemonę, tai yra komisijos adekvatumo sprendimą, kuris pasižymi unikaliomis charakteristikomis. Ir priešingai e, skėtinės sustarimas yra priemonė kuris nustato aukštus apsaugos standartus policijos ir baudžiamojo teisingumo bendradarbiavimo srityje su JAV. Ir mes nematome kokio nors tiesioginio poveikio šiam sustarimui iš e, teismo sprendimo pusės. Taip pat dėl skėtinio sustarimo noriu pabrėžti dar kartą, kad Viena iš sąlygų, baigiant darybas dėl skėtinio sustarimo, buvo e, teisinio žalos atlyginimo mechanizmo įstatymo prieimimas JAV kongrese. Pono Albrechto klausimas. Vienas iš klausimų buvo apie žvalgybos tarnybas ir apsaugos taisyklės Europos Sąjungoje, kas yra paminėta ir teismo sprendime, kaip žinote, nacionalinis saugumas ir žvalgybos tarnybų e, veikla yra valstybių narių e, kompetencijos dalykas ir joms netaikomas e, pagrindinės teisų hartija, kuri taikoma tik tai valstybės narėms, kuomet jos įgyventina ES teisę. ES teisės aktai dėl duomenų apsaugos neapima operacijų e, susijusių su nacionalinio saugumu, gynyba, valstybės saugumu dalykų. Tai yra direktyvos 95-46 straipsnio nuostatos. Tai tai, tai nėra e, visam taikoma išimtis. E, Europos konvencijos dėl žmogaus teisų e, sako, kad nacionalinis saugumas negali būti visapimantis. Tam, jam turi būti taikomas proporcingumo, būtinumo nuostatos, ypač kai kalbama apie mm, pagrindinės teisės. Taigi teismai numato tam tikrus parametrus proporcingumui ir būtinumui, kai kalbama apie saugumo tarnybų naudojimą asmeninių duomenų. Dėl ES ir JAV keleivio duomenų įrašo ir kitų sustarimų, kurie buvo patvirtinti pritariant parlamentui. Visose yra sąlygos, kurios reguliuoja duomenų perdavimą JAV viešosiams įstaigoms. JAV taip pat suteikia gyvendinamas teisės e, ES piliečiams siekantiems žalos atlyginimo per teismus. Tai atitinka teismų reikalavimus, kad duomenų perdavimo priemonės užtikrintų pakankamas garantijas, kad būtų su, sumažinta įtaka parinėms teisėms. Šie sustarimai reguliuoja JAV viešų institucijų prieigą prie duomenų, siekiant, kad duomenų panaudojimas apsiribotų tuo, kas yra būtina, kad nebūtų pažeidžiamas pagrindinės teisės. Be to, kaip e, reikalauja teismas, abu šie režimai leidžia stebėti situaciją per bendras peržiūros ir vertinimus. E, Keliaivio duomenų sustarimo e, vertinimas vyks kitais metais. Jis buvo peržiūrėtas jau 2013 ir 2015 metais. Kita bendra peržiūra TFTP sustarimo numatyta kitais metais. O paskutinį kartą tai buvo daryta 2013 metais taip pat. Na, man atrodo, apie kai kurios kitus dalykus taip pat jau kalbėjau šiek tiek, jau ženkliai pageriname saugaus uosto sustarimą, kad jis būtų tvirtesnis, netgi iki teismo sprendimą. Jūs klausėte apie grafiką. Aš iš pradžių sakiau, kad terminas yra gegužės pabaiga, galbūt pamenate, tačiau mums nepavyko pasiekti to, ko norėjome, todėl teko tęsti darybas ir vasaros metu. Kas pasiekta? Geresnė JAV prekybos departamento stebėsna, kaip bendrovės e, vykdo savo įsipareigojimus apsaugoti ES duomenis. Antra, priežiūra, kaip to duomenis tvarkomi bendrovėse. Trečia, tai kas yra nauja, nemokamas žalos atlyginimo nu, mechanizmas, griežtesnės taisyklės tolesniam duomenų perdavimui, ką buvo sunku sutarti, atsakomybės klausimai ir aktyvesnis ES duomenų apsaugos institucijų vaidmuo, apie ką kalbėjau prieš minutę. Skundų prieimimas, jų perdavimas e, JAV federaliniai prekybos komisijai, kas turėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį E, saugaus uosto sistemoje. Ir jau kalbėjau apie e, metinių bendrų peržiūrų e, taikymą, sekant, kad teisingai būtų taikoma saugaus jausto sistema, nes, kaip suprantame, reikia įgyvendinti du dalykus. Tai yra, kad procedūros būtų vykdomas raštu ir taip pat paisoma visų saugiklių. Na, dabar trumpai ryšiai su bendrovėmis. Komunikatas bendrovėmis ar bendravimas su bendrovėmis, tai bus, vien, tai bus tarpinė priemonė siekiant užtikrinti didesnį iškumą ir bus e, numatytos tam tikros sąlygos, dėl ko sutarta su nacionalinėmis institucijomis, nes jos yra gyvenančios institucijos. Tačiau aiškiai turime aiškiai paaiškinti, kaip turi būti taikinama, taikoma direktyva ir kokios yra alternatyvos bendrovėms. Buvo užduotas klausimas dėl mažų ir vidutinių įmonių. Ir į ką bandžiau jau atsakyti, nieko turbūt nepaminėjau apie neapykantos kalbas internete, tai, nieko, tai, tai nėra tiesiogiai susijęs su saugaus uosto e, sustarimu, tačiau tai yra karšta, aktuali tema. Turbūt žinote, kad e, surengėme metinį kolokviumą kovai su rasizmu ir ksenofobija. Taip pat surengėme konferenciją dėl e, radikalizavimo. Tokių žmonių tarpe, kurie vyksta į Siriją ir vidurio rytus ir po to grįžta kovoti prieš mūsų visuomenę. Su valstybėmis narėmis nustatėme, kad maždaug 15 procentų tik tai e, jaunimo, tokio jaunimo yra radikalizuojami e, kalėjimuose, kas aišku yra svarbus, aišku, šaltinis radikalizavimo, tačiau dauguma jų E, savo tą radikalumą įgyja internete. Ir šiuo metu mes siekiame gyvendinti iki galo pagrindų sprendimą priimtą 2008 metais, kuris sako, kad neapykantos pasisakymai, kurie skatina neapykantos nusikaltimus ar smurtą prieš žmonių grupės, E, odos spalvos, religijos ar kitų pagrindų. Tokie pasisakymai turi būti ištrinti iš interneto buveinių. Raginimai imtis teroristinių veiksmų ar smurto taip pat E, yra baudžiamosios teisės objektas. Ir su teisingumo ministrais e, tai aptarę mes padarėme išvadą, kad puikiai suprantama yra ta pavojinga atmosfera, kuri e, atsiranda Europoje dėl pabėgėlių krizės ir kad reikia taikyti visus įstatymus Taigi kalbėdame apie kovą su rasizmu ar neapykantos pasisakymais internete. Aš čia ne, neturiu galvoje jokių naujų teisės aktų. Tai reikia gyvendinti esamas taisyklės. Ypač e, e, baudžiamojo teisingumo nuostatas. Mes e, diskutavome su stambiausiais na, interneto tiekėjais, kurie supranta savo vaidmenį ir supranta, kad jie turi būti to sprendimo dalis. Susilaukia labai geros reakcijos iš interneto paslaugų tiekėjų, jie supranta, kad teisiniai, savo teisinius įsipareigojimus ir visai rimtai žiūri į savo socialinę atsakomybę. Taigi mes ir tęsime ir toliau e, šias diskusijas su jais. Ir tęsime bendradavimą su internet paslaugų teikėjais kartu su komisijos nariu Varmopulos, e, kurio darbas labiau susijęs su kova su terorizmu ir saugumo grėsmėmis. Taigi, ponios ir ponai, pabandžiau atsakyti visus jūsų klausimus. Tikiuosi, kad man pavyko atsakyti į daugumą iš jų. Jeigu kažką neatsakiau, e, mes galime atsiųsti Jums atsakymus raštu. Labai ačiū. Vera, thank you very much, Commissioner. Thank you. Ačiū komisijos nariai. Mes neturėsime laiko jokiam papildomam pastabom, tačiau norėčiau pasakyti, kad jūsų E, veiklos rytis yra labai plati ir labai dėkingi esame jums ir už tai, kad jūs dirbate su tais klausimais, kurie susijęs su radikalizavimu ir e, neapykantos e, propagavimu ir panašiai, nes tai yra, taip pat rūpi mūsų komiteto nariams. Taigi mes suprantame, kad jūsų darbas nepaprastai svarbus. Nėra daug laiko viską tęsti, tačiau norėtume užduoti dar tokius paplitus klausimus, kuriuos kolegos uždavė. Jūs e, ketinate grįžti e, gruodžio 10 ir e, nenorime kartotis per nedėk. Mes žinome vis tiek, suvokiame, kad teisingumo teismo sprendimas yra labai reikšmingas, jis yra labai aiškus, vienareikšmiškas, tačiau jo padariniai nėra aiš, aiškus. Ir mes turime laikytis to sprendimo. Nemanau, kad darysime klaidą klaust, paprašydami jūsų e, aiškiai išdėstyti komisijos poziciją šiuo klausimu, kuomet pas mus vėl atvyksite gruodžio 10 dieną, nes mes turime, e, jūs privalote toliau imtis kažkokių tolesnių veiksmų ir tai yra privaloma iš jūsų pusės ir labai svarbu ir tolesniuose santykiuose, palaikė tolesnius santykius su jungtinėmis valstybėmis, kai kurie kolegos minėjo, kaip antai ponas Kirkopa apie, kalbėjo apie tai, kad ko, ko, ko, ką tas sprendimas lemia. Tačiau mums labai svarbu, kad jūsų e, e, komunikatas e, atspindėtų tos dalykus, kurie seks po šio sprendimo. Ir e, kadangi šie klausimai, jie bus aktualūs ir toliau. Ir E, visos išlygos ir vertinimo aspektai, visą tai ir toliau bus labai svarbu ir mums labai e, svarbu e, visus tuos dalykus išsiaiškinti iki galo, tie svarbu ir mums, ir pačiai komisijai. Ir, ir e, manau, kad e, pasibaigus ar baigiantis šiam sprendimui buvo naudinga išgirsti tos e, dalykus, nes mums labai reikšmingi šie klausimai, mes žinome, kad jie didelės įtakos turi ir verslui, ir tiesiog atskiriems piliečiams. Aš e, tikiuosi, kad jūs dar sugrįšite prie šio klausimo, nes aš manau, kad tai turi, šis rytis turėtų būti, kiek manoma, aiškesnė ir nepalikti mums daugiau jokių klaustukų. Taigi dėl saugaus uosto sistemos mes turime ir toliau bendrauti, toliau aiškintis visus aspektus. Ir Tad, kolegos, e, pasakydamas visą tai, aš e, noriu užbaigti šį posėdį ir e, tikiuosi jūs pamatyti gruodžio 10 dieną, tai bus gana greitai. Aš tikiuosi, kad mes dar galėsime apie, galėsime apie tai ir apie kitus dalykus padiskutuoti. Dėkoju kolegoms, kad dalyvavo diskusijoje ir ačiū komisijos nariai. Thank you.